Good morning, dear colleagues. We start. Rytas, mėly kolegos, pradėsime posėdį. Tikiuosi, kad visi esate pasiruošę. Praleidote malonės atostogas ir dabar esate pasiryžę toliau dirbti. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Ar yra prieštaravimų? Jeigu ne, tuomet darbo atvarkės projektą laikome patvirtintų be jokių pakeitimų. Niekas neprieštarauja, tuomet darbo tvarkė yra patvirtinta. Toliau kitas e, pranešimas pasiūlymo dėl reglamento, kur kalbama apie teisės aktus susijusius su reguliavimo procedūra dėl priežiūros 219, 230, 221 sutarties straipsnis dėl ES veikimo sutarties straipsniai. Šie pakeitimai buvo išdalinti pranešėjo Envi komitetui vakar, 20 rūpiučio dieną, kai kurių frakcijų prašymų ir pakeitimų pateikimo terminas e, dabar prasidėjo. Dėl komisijos pasiūlymo ir Envi komitete dėl pakeitimų balsuosime kartu su laišku pirmininko, kuris skiriamas jūri komiteto pirmininkui ir laiškas yra susijęs su balsavimo rezultatu. Ir toks terminas yra numatytas. Pakeitimų pateikimo terminas NV komitete yra rugsėjo 6 diena, 11 valanda. Balsuosime NV komitete 28 rugsėjo dieną, o, o jūri komitete pakeitimų pateikimo terminas dar nėra paskelbtas. Toliau kitas NV posėdžio, popietinio posėdžio anuliavimas rugsėjo 7 dieną rytinio posėdžio darbo tvarkė bus išsiuntinėta kaip galima greičiau. Toliau yra pokyčių mūsų komiteto sekretariate. Jos, ver, jo, jos Verploet, kuris dirbo Envi sekretariate daugiau nei 10 metų, nuo rugsėjo pirmosios dienos išeina į pensiją, išdirbęs Europos parlamente daugiau nei 40 metų. Komiteto vardu aš norėčiau padėkoti jam už jo darbą ir pasiekimus, padedant Europos parlamento darbui per visus tuos metus ir norėčiau palinkėti jam visokiojo pasiekmės. Dėl vertimo. Verčiama yra į 20 kalbų, išskyrus estų, latvių, maltiečių ir airių. Toliau, kaip ir įprasta, posėdis yra transliuojamas internetu ir yra rengiamas posėdžio elektroninis failas. Toliau koordinatorių rekomendacijos, Liepo, Liepos 11 dienos rekomendacijos. Jos buvo išdalintos elektroniniu būdu. Jeigu niekas e, dėl jų neprieštarauja, laikome jas patvirtintomis. Kitas darbo atvarkės klausimas – yra prieštaravimas pagal 105 straipsnį viso paros raciono pakaitalai. Julie Gerling yra viena iš panešėjų, taip, taip pat kaip ir Anė Šteier Pirik, taigi žodis joms. Pirmoji kalbės ponė Gerling, prašau. Ačiū. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, sekiau kaip svarstomas yra šis klausimas dar ankstesnėje kadencijoje, tuomet pranešėja buvo panerys. Ir tada tai buvo klausimas, kuomet tikrai gan daug apie tai diskutavo pagal atitinkamą reglamentą ir kai kurie klausimai kur yra laikomasi visiškai kitokios pozicijos kai kuriuose valstybėse narėse. Problema ta, kad kai yra 28 valstybės narės, tradicijos labai skiriasi ir visiškai skirtingai yra tvarkomi tokie dalykai. Taigi iš tiesų yra labai daug įvairių būdų, kaip e, tvarkytis su visos paros raciono pakaitalais. Ir buvo dėl to sudėtinga surasti bendrą sprendimą dėl bazinio teisės akto ir galiausiai buvo uh, palikta viskas komitologijos procedūrai. Na ir dabar atsidūrėme tokioje situacijoje, kai tas klausimas vėl pradedamas svarstyti ir aš įsivaizduoju, kad daugeliu narių tai skamba labai sudėtingai, ypač jeigu jie nedalyvavo diskusijose, kurios vyko matyti prieš ketverius metus. Taigi, atsiprašau, jeigu kalbėsiu apie tam tikrus dalykus, apie kuriuos gal uh, daug kam net ir neįdomu išgirsti, bet apie tai buvo kalbama prieš ketverius metus ir pagrindiniai principai, kurie buvo aptariami trilogo posėdėje su komisija ir mes žinojame, kad tie klausimai bus aktualūs, tai aš norėčiau juos pakomentuoti. Pirmiausia, aš visuomet e, rėmiau viso paros raciono pakaitalų idėja, mažinant svorį, jie veiksmingi, lengvai prieinami ir daugelis piliečių e, susiduria su nutukimo arba viršsvario problema, nori pr sulieknėti, kad pagerėtų gyvenimo kokybė. Aišku, nesakau, kad visi turi numesti svorio. Ir nesakau, kad tai pats geriausias būdas numesti svorio, bet yra aktualu tiem žmonėms, kurie iš tiesų jau yra beveik nutukę. Ir yra nemažai pavyzdžių Ir parlamente tikrai į mus kreipėsi nemažai žmonių, kurie labai sėkmingai e, prarado daug svorio, numetė daug svorio ir pagerino savo gyvenimo galimybės. Ir kai nutukimas ir su, su, su juo susijusios lygos, tokios kaip diabetas, daro didelį spaudimą visuomenės veikatos biudžetui ir veikia, e, paveikia našumą žmonių darbo vietoje, mes turėtumėme skatinti įvairias. E, įvairias priemonės tendencijai pakeisti. 52 e, saugia procentai saugusių žmonių yra, turi viršsvorių, kai kuriuose šalyse 72 procentai tokių žmonių turi viršsvorio ir nutukimo problemams spręsti 70 procentų viso biudžeto turi būti skiriama. 17 procentų viso biudžeto turi būti skiriama. 7-8 procentai viso biudžeto turi būti skiriama. Taigi iš tiesų mes turime kur kas veiksmingiau kovoti su šia problema. Per pastarosius 30 metų ES taikė kodeks, taikė kodeks standartų sistemą, tai yra saugi ir veiksminga sistema. Ir kiek žinau, nėra jokių pavyzdžių žmonių, kurie susidūrė su pašaliniais poveikiais, taikydami tokius, tokius raciono metodus. Yra tam tikrų anegdotinių situacijų, kuomet e, yra žmonės raginami badauti, ir tada patiria mytybos sutrikimų, bet čia tokio priežasnio ryšio kaip ir nebuvo surasta, kiek jau aš bent žinau. Ir komisija visgi pagalvojo, kad e, reikalinga atnaujinti šią sistemą ir paprašė EPSOS e, mokslinių įrodymų ir EPSI, ta EPSI taikė atitinkamus kriterijus, metodiką ir EPSI nusprendė, kad reiktų atsisakyti pasaulinio kodeks standarto. Aš kaip ir ne, nenorėčiau nuginčyti šio sprendimo, tačiau manau, kad yra skirtumų tarp rizikos valdymo ir rizikos vertinimo ir reikia atsižvelgti į poveikį realiam pasauliui tokių mokslinių įrodymų ir žiūrėti, kaip tai paveiks teisės aktus. EFSOS nebuvo klausiama, kaip atrodys, ar kokios skonio bus tie produktai, arba kiek bus prasmingi ir racionalūs tie pokyčiai gamybos prasme. Ir dabar sprendimas, kurį turi priimti, tai yra sprendimas, kurį turi priimti komisija. Ir visi, kurie dirbo su EFSA, žino, kad jie labai rimtai atlieka savo darbą ir labai griežtai atlieka tokius tyrimus, tačiau jie taiko atitinkamus parametrus ir daro tik tai, ko jų paprašoma padaryti. Ir šiuo atveju, dar kartą norėčiau pakartoti, nebuvo prašoma, kad jie įvertintų, kaip atrodytų arba kokio skonio būtų tie produktai, kiek įmanoma juos būtų naudoti. Uh, nebuvo prašoma jų įvertinti tokių produktų pritaikomumą, naudojimą ir panašiai. Buvo kalbama tik tai apie maistinę vertę. Ir tokiu pagrindu jie pateikė rekomendacijas dėl maistinės vertės pokyčių ir tie žmonės, kurie gamina tuos produktus arba juos vartoja, sako, kad tokiu būdu šie produktai bus sunkiai vartotini. Neskanus, nes buvo atsisakyta tam tikrų ingredientų, dėl to tokie produktai iš principo labai sudėtinga būtų juos gaminti. Taigi, tokiu būdu gali atsitikti taip, kad tie produktai bus išimti iš rinkos dėl tokių pakeitimų. Taigi, dėl to ir išsakomas prieštaravimas šiam e, siūlymui, nes nėra atsižvelgiama į padarinius realiam pasauliu, kai yra keičiami, keičiami su, sudėties turinio kriterijai. Ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad aš neprieštarauju moksliniams įrodymams dėl maistinės, maistinio turinio vertės ir panašiai, bet reikia praktiškai ir pragmatiškai įvertinti tai, ar produktus bus įmanoma naudoti. Trumpas paaiškinimas yra štai koks. Sulomi pokyčiai, dėl sulomų pokyčių atrodys e, ir bus, šitie produktai atrodys ir jų skonis bei kvapas bus netinkamas. Ir jų e, gyvavimo trukmė bus e, trumpesnė, bus kur kas brangiau juos pagaminti, o nauda iš tiesų nebus tokia didžiulė. Tie pokyčiai labai svarbus, ir, o poveikis ne, nedidelis. Taigi keliamas klausimas, ar mes norime, kad mažiau nutukusių žmonių vartotų tokius produktus, ar mes galime pasiūlyti kitus variantus. Be tokių produktų nutukę žmonės e, tada taikys savas, savus racionus, laikysi savų racionų ir nesilaikys tam tikrų maistinių reikalavimų. Ir mes matome tokių siūlymų internetu, kur sakoma valgyti, tarkim, vieną vaisių per dieną suvalgyti ir iki, tarkim, vieną, vieną vynogę per dieną, o savaitės pabaigoje kelias jau vynogės per, per dieną suvalgyti. Taigi iš tiesų tokios alternatyvos yra netinkamos. O, o šis šie pakaitalai yra puikus variantas. Ir taip pat e, tokie produktai, juos galima įsigyti internetu ir tikrai jie netrodo labai gerai. Taigi aš norėčiau, kad ta rinka būtų reguliuojama, nes tokia rinka visuomet yra labai patraukli. Ir pritariu sprendimams, kurie pagristi įrodymais, tačiau čia reikia įvertinti realaus pasaulio imperinius duomenis ir tokie produktai nebuvo įrodyta, kad yra pavojingi ar nesėkmingi, priešingai, taigi aš nelabai suprantu, kokios naudos tikisi gauti komisija pateikusi tokį pasiūlymą. Ačiū. Labai ačiū. Viena iš pranešėjų, dabar galime padiskutuoti, ar kas nors norėtų kas nu, pasakyti, ką nors prašom, ponia Grostet. Labai ačiū, norėčiau išreikšti savo pritarimą tam, ką ką tik pasakė ponė Görling. Noriu taip pat išreiškti susirūpinimą, kuris išsakytas pranešėjų dėl deleguotojų aktų projekto, dėl kriterijų e, apibrėžiančių sudėti tokių produktų. Man susidaro įspūdis, kad mes pamirštame tam tikrus rimtus E, motyvus, kurie e, užtikrintų geresnį prieinamumą prie tokių produktų žmonėms, kurie kenčia nuo nutukimo ar ansvario. Ir žinome, kad e, kai kurie pasiūlymai gali pakengti sveikatai, nes rekomendacijos yra nepagristos specialistų išvadomis. Ir reikia, kad tos priemonės būtų griežtai reglamentuojamos Pateiktas dabar pasiūlymas deleguotojo akto projekte ir mano nuomonė e, gali tai neigiamai paveikti skonį, kvapą, e, sudėti tų produktų ir tokiu būdu taip pat gali padidėti kaina tokių produktų. Ir asmenys, kurie e, turi ansvarį, nenorės naudoti tokių produktų. Komisija e, vadovaujasi EFSA analizė savo rekomendacijoje, bet e, e, tyrimas atliktas vadovaujantis visos visuomenės duomenimis apie visą visuomenę. Ir aš iš tikrųjų norėčiau dar kartą pasakyti, jog pritariu ponios Gerling pozicijai. Dėkuoju. Pone Šaldemūzė toliau. Dėkoju. Norėjau pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad EPP ir AKR e, pripažįsta, jog tai yra didžiulė problema Europoje. Kalbu apie nutukimą ir ansvorį. Mums būtų e, labai svarbu sutarti dėl to, kad ES lygmenių turi vykti diskusija apie tai, kaip kovoti su šia epidemija. Galima imtis įvairiausių priemonių. E, jeigu sutiksime su to, kad reikia iš tikrųjų veikti. O dabar dėl konkrečių dalykų noriu akcentuoti tai, kad socialistų frakcija pritarė komisijos pasiūlymams. Kitaip tariant, negalime pritarti rezoliucijos pasiūlymui. Jūs nepaminėjote vieno dalyko. Labai svarbu kalbėti apie tuos konkrečius produktus, ir negalima uh, uh, vertinti jų kaip palankių sveikatai. Negalima pardavinėti jų vadovantis tokiais teiginiais. Jeigu norima pakeisti dalį raciono tokiais e, produktais, e, tai reiškia, kad e, esi nutukęs ar turi ansvarį ir reikia konsultuoti su sveikatos apsaugos darbuotojais, kurie rekomenduotų tokius produktus. Aš sutinku, kad e, kai kurie pasiūlymai, kuriuos teikia komisija, gali tikrai e, reikšti, kad pasikeis skonis kai kurių produktų, bet aš iš patirties galiu pasakyti, kad pramonė gali susidoroti su tokiais pakeitimais ir prisiderinti prie jų. Socialistų frakcija yra įsitikinusi, kad tai yra geras žingsnis į priekį, kalbu apie komisijos pateiktą pasiūlymą ir e, kad e, iš tikrųjų reikia vengti žymėjimo ženklinio etiketėmis e, atitinkamai e, tuos produktus ir mes balsuosime prieš siūlomą rezoliuciją. Gerbiamas Petičinį toliau. Pone Petičinį, prašom. Atsiprašau, pirmininkė negirdėjau. Mano šalyje, Italijoje, vienas iš dešimties žmonių yra nutukęs ir šis klausimas tikrai yra svarbus. Problema yra aktuali ir mes e, tokius produktus naudojame ne tik e, padėti, siekdami padėti nutukusiems žmonėms, bet ir žmonėms e, turintiems ansvorį. Dėl to šios dienos diskusija yra labai svarbi. Komisija savo pasiūlymuose tarsi kai kur prieštarauja pati savo. Apibrėžimai nėra labai aiškus. Taip pat kelia bejonių teoriniai metodai, kurie pasirinkti padaryti atitinkamus išvadoms. O tos išvados gali turėti labai rimtų pasiekmių pramoniai. Mes nekalbam apie kenksmingas medžiagas. Tačiau um, turime galvoje medžiagos, kurios skirtos padėti daliai mūsų gyventojų, padėti jiems užsitikrinti geresnę sveikatos būklę. Ir manau, šiek tiek yra kai kas perdėta. Tam tikros išvados gali sukurti tokią situaciją, kai žmonės e, investavę labai daug lėšų nustos gaminti tokias medžiagas ar tokius produktus. E, visos paros raciono pakaitalai, naujos taisyklės e, jiems galiojant taikomos, kurios bus gali užtik, padaryti taip, kad jie nebebus pardavinėjami rinkoje. E, pavyzdžiui, dėl nurodymo baltymų kiekio ar e, sočiųjų rūkščių kiekį. Komisija sako, kad teiginiai apie sveikatingumą neturi būti įrašomi, nurodomi etiketėse. Man atrodo, kad pakanka maistingumo rodiklių tam, kad vartotojai galėtų deramai pasirinkti. Manau, ši diskusija e, padės mums apsispręsti, ar pritarsime galiausiai šiai rezoliucijai ar ne, ponerys. Dėkoju, gerbimas pirmininkė. Aš Aldė Šešėlinė pranešė šio klausimu ir ponė Gerling e, maloniai priminė jums, kad maždaug prieš ketverius metus aš pati rengiau panašų e, pranešimą, e, kuris susijęs su visos paros aciono pakeitalais. Noriu pasakyti, kad mes visi siekėme kovoti su šia rykšte visuotinė, tai yra nutukimu. Bet aš dabar e, šiek tiek abejoju, ar e, pranešėjos ponė Gerlingė ir Šair yra teisingai pasirinkusios kelią e, komisija jau seniai turėjo pateikti pasiūlymus dėl deleguotojo akto, bet buvo priežasčių, kodėl taip pavėluota. Tai yra susijęs su sudėtimi tų gaminių, informacija apie juos, apie tai kalbėjo ponė Gerling. Man atrodo, kad tekste yra daug teigiamų dalykų. Ir tai yra susijęs su um, mažo koloringumo proces, e, produktais, iki, e, taikant dietai iki 800 kalorijų, nuo 800 iki 1200 kalorijų per dieną. Bet labai svarbu, kaip sakė kolegos, kad mes teigiam deramai viską apibrėžtume ir kad e, būtų apribuotas marketingas tokių produktų, kuris kartais vyksta be jokių taisyklių. Ir tie produktai yra labai nedidelės energetinės vertės ir pirmiausiai profesionalai, gydytojai e, turėtų e, teikti rekomendacijas dėl jų vartojimo. Pavyzdžiui, jie turėtų būti vartojami apie 8 savaitės, neilgiau. ilgiau Ir taip pat e, reikėtų e, aiškinti visuomeniai apie tuos produktus, nes ne visuomet visuomenės nariai pakankamai turi informacijos. E, klausimas dėl tų gaminių yra atviras, nes dėl skonio. Ir ekspertai nesutarė dėl skonio klausimo. Kai kas sako, kad pramonė jau sugeba pagaminti tokius produktus, kurių skonis yra e, priimtinas. Ir e, kitas dalykas yra, kiek kainuoja tie, e, kiek kainuos tie pokyčiai, kuriuos siūloma įvesti, pavyzdžiui, dėl e, baltym, proteinų dalies. Uh, bet bet kokiu atveju, jeigu kaina penkiais centais išauks, tai galbūt nebus labai didelis pokytis, nes e, viskas yra išdėsta pozicinėme dokumente Ir komisija, mano nuomonė, visiškai teisingą požiūrį pasirinko nuo 2015 metų Liepos mėnesio. Jau yra pasiekta tam tikrų dalykų iki dabar. E, e, e, žinome, kad pradžioje požiūris į EPSOS išvadas nebuvo labai palankus. Dabar praėjo dviejai su pusę metų ir man atrodo, kad e, iš viso laikotarpis e, yra penki metai, per kurį pramonė turėjo e, prisiderinti prie to, bet man atrodo, kad paprasčiausiai yra vilkinamas šis klausimas. Per tiek laiko jau buvo galima E, prisiderinti prie e, rekomendacijų ir mes turime EFSA nuomonę, rekomendacijas tam tikras. Man atrodo, kad daugiausia problemų yra susijęs su jungtinė karalystė. E, aš savo frakcijoje e, rengiu nuomonę ir anksčiau buvau pranešė ir aš siūlau nepalaikyti E, neparemti šio prieštaravimo komisijos rekomendacijai. Mes e, turime teisės aktų, mes remiame tolesnį darbą ir turėtume būtent laikytis šiokios pozicijos. Toliau ponas Ek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, aišku, sveikintina tai, kad komisija skiria dėmesio nutukimo aptarsvaro problemai. Uh, tik ar tas pasiūlymas daug žadantis e, kol kas e, tik žvaigždės te tai žino. Reikia pagalvoti, kas įmanoma padaryti, kiek mes ko kasdieną suvartojame. Šalia cukrus ir kitų dalykų dar yra ir gyvūninės e, kilmės produktai, vairūs riebalai iš mėsos ar pieno produktų. Uh, komisija siekia, regisi, viena vertus mažinti nutukimą iš kitos pusės, kaip tik toms įmonėms, kurios gamina tokią produkcija, kurioje yra daug riebalų, skatina. Pienas, sūris, kiti pieninkysės produktai yra labai paplitę ir iš esmės ir, ir, ir remiami ir dėl to mažesnės pajamas turintieji iš esmės beveik <clears throat> verčiami rinktis tokią pigiai kainuojančią produkciją. Tai jeigu galvotumėm iš tos pusės labiau, kad žemės ūkio sektoriui skiriamas subsidijas mažintume, tai gal ir pakeistume bendrai situaciją. Vegetarizmas, veganizmas e, vis labiau plinta, Vokietijoje apie 10 procentų gyventojų taip maitinasi, kitose šalise rodikliai gal kitokie, bet būtent taip galima nuosekliai imti spręsti problemą. O ponas Hoganas, už žemės ūkį atsakingas komisijos narys, kaip tik renkasi visiškai priešingą kryptį. Ir apie tai man norėjusi pakalbėti, kad reikia žymiai plačiau apimančio požiūrio metodikos tam, kad pakeistume būsimų kartų mytybos įpročius. Mažiau gyvulinės kilmės e, produktų ir daugiau ekologiškų augalinės kilmės maisto produktų vartoti. Much and the last speaker is Madame Dali. Ačiū ir toliau, ponė Daliai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo labai aišku tai, kad čia reikalingas aiškus reglamentavimas. Ir čia kaip tik kalbam apie tai, kad būtų pakeičiamas visas paros racionas tokiais pakaitalais. Tada žmonėms reikia žinoti, kas juose yra, kokia nauda iš tokių produktų. Mes kalbame apie ansvarį, apie nutukimą, bet tokia, tokius produktus vartoja ir visai kitos asmenų grupės kai kuriuose šalise. Ir reikia kalbėti apie e, aišku ženklinimą ir apie tai, ar iš tiesų tokie produktai bus tiesiog labai lengvai prieinami. E, ir bet kas jų galės įsigyti, tuomet iš tiesų galėtų kilti keblumų. Reikia pirmiausiai pagalvoti dar kokiamis dalimis ten būtų e, baltymų, riebalų, kitų medžiagų. Ar tikrai komisijos pasiūlymas tikslingas, ar nereikš tai, kad e, bus gana žema kokybė produkto ir santykinai aukšta kaina ir tai gali visiškai iškreipti situaciją. Taigi pagalvokime apie tai, kokią įtaką turės šis komisijos pasiūlymas vartotojų saugumui ir ar tikrai mes taip sugebėsime įveikti gyventojų ansvaro problemą. Manau, kad netrukus sužinosime šitą daugiau apie tai, kai suteiksime žodį komisijos nariai, pone. Pone Julėje. Ačiū, pone pirmininkė. Labas rytas visiems. Labai džiugu, kad pakvietėte komisiją pasisakyti dėl šio deleguoto akto, kuris yra jums pateiktas prieš sureaguodama visus pasisakymus, diskusijos šio ryto, noriu šiek tiek grįžti atgal ir pateikti kiek daugiau žinių apie šį reglamentą. Pone Galing sakė ir teisingai pastebėjo, kad čia reiktų prisiminti 2013 metų reglamentą dėl kai kurių specialių maisto produktų ar specifinių maisto produktų, kai, kai buvo atkreiptas dėmesys į tikslinės asmenų grupės, kurios turi antsvorio ar nutukimo problemų. Ir čia pora dalykų svarbiausia. Svarbiausia buvo, tai yra atnaujinti taisyklės susijusias su viso paros raciono pakaitalais, siekiant kontroliuoti svorį tai būtų energinė vertė nuo 800 iki 1200 kalorijų, kilokalorijų per dieną. Ir kitas dalykas, e, itin e, žemos energinės vertės produktai mažiau negu 800 kilokalorijų. Į visą tai žiūrėjome labai atsakingai ir komisijai buvo labai svarbu siekti to tikslo kad tokie produktai galėtų visapusiškai pakeisti viso, visą paros racioną ir kad tai būtų patikimi produktai, kad būtų pasiremta mokslinių tyrimų duomenimis su EFSA konsultavomės, taip pat su valstybių narių ekspertais ir visos suinteresuotosios pusės, įskaitant ir pramonės, uh, sektorių dalyvavo pasitarimuose. Taip pat Junktinių tyrimų centras buvo įtrauktas, kuris techninio pobūdžio aspektus vertino e, dėl to, kaip turėtų vykti gamyba tokių produktų. Ir esu įsitikinusi, bei tai manau, kad deleguotasis aktas, bent tokio pobūdžio reglamentas, yra tinkamas atsakas į e, keliamą problemą dėl viso paros raciono pakaitalų. Dabar kalbant konkrečiau, tai rezoliucijoje užsimenam apie tris pagrindinius aspektus. Tai yra suderinamumas su 95 metų kodeks standartais, e, sudėties reikalavimai, e, ypatingai dėl to, kas susijęs su gamyba, kaštais ar, ar kainomis ir taip pat uh, su, sveika, su nauda sveikatai susijusios e, žinutės ir jų ženklinimas. Mūsų nuomonė 25 metų tvarka naujausių mokslinių tyrimų duomenų netliepia jau ir ten iš esmės labiau tiktų kalbėti apie labai žemos energetinės vertės produktus. Tai tikrai neapimtų viso spektro, viso paros raciono pakaitalų ir net ir kalbant apie žemos energetinės vertės produktų kategoriją. Taigi labai nedidelė tik tai rinkos dalis. Bet komisijai dar labiau svarbu atrodė tai, kad 95 metų tvarka tikrai nebesusijusi su naujausiais moksliniais tyrimais ir turimomis žiniomis, kurias mums ir EFSA pateikė. Toliau sudėtis, reikalavimai sudėčiai. E, norisi užtikrinti, kad e, produktai būtų saugus vartoti, patikimi produktai, kad tai būtų, taip sako ir EFSA, ir kad e, neštų naudos ant svorio turintiems piliečiams. Taigi toks turėtų būti ir pagrindinis tikslas - saugus vartojimas tokių produktų. Be abejo, technologiniai aspektai nebuvo mm, pats svarbiausias prioritetas EFSA studijoje, tačiau vis dėlto formulavome tas nuostatas apie tai, kaip suprantame saugų vartojimą tokių pakaitalų. Komisija kaip e, rizikos e, valdytoja, kaip į tai pasižiūrėjo labai rimtai ir e, susitikome su visomis suinteresuotomis šalimis. Apie porą metų vyko visi visos mūsų konsultacijos nuo tada, kai EFSA duomenys buvo paskelbti. Na ir dar rezoliucijoje taip pat kalbama apie susirūpinimą dėl metodologijos procedūros apribojimų. Ypač galvojant apie ekstrapoliavimo galimybę. EFSA tikrai minimalę sudėtį maistinių medžiagų ištyrė remdamas dienos normos jaunimui reikalavimais, bet metodologija, kuri buvo pasitelkta dėl, pažiūrėjau, baltymų kiekio, galvoju pirmiausiai apie kovą būtent su nutukimu ir tai buvo tam tikras specifinis požiūris, kuris buvo pasitelktas, bet tai buvo padaryta remiantis pagristais moksliniais duomenimis. EFSA narbėje, kas buvo ir šiandien kalbėta, e, sakė, kad e, riebalų rūkštis nebūtinai turėtų būti įtraukiamos. Kalbėjau apie sočiasias e, riebalų rūkštis. E, ir tai, kiek jų turėtų būti tokių pakaitalų sudėtyje norėjome visada remtis tik tai naujausiais rimtai pagristais moksliniais duomenimis. Ir be abejo, suvokiame savo vaidmenį, turime atsižvelgti įvairius rizikos faktorius, taigi kalbėjomės su suinteresuotais subjektais ir remiantis EFSA rekomendacijomis dėl energetinės vertės ar dėl sudėties pasirodė įmanoma per tam tikrą e, laiko tarpą pagaminti produktus, kurie atitiktų EFSOS rekomendacijas. 2015 m. gruodį su mm, specialiai į šią rinką orientuotais gamintojais kalbėjosi dėl gamybos tokių produktų Ir reikia pasakyti, kad technologiniai pakeitimai kai kurių elementų svarba, baltymų svarba sudėtyje tokių produktų vaidina lemiamą vaidmenį. Taip pat bus galvojama ir apie, apie skonį tokių produktų. kai kurias problemas atkreipė dėmesį gamintojai, kurios susijusios su kaštais gamybos ar pateikimu į rinką bei platinimu tokių produktų ir plan. Ir tas pirmininkas nutraukė kalbėtoją įspėdamas apie mus spaudžiantį laiką. Tai paskutinė mintis dėl ženklinimo ar su naudas veikatai susijusių žinučių ir informacijos. EFSA patarė tokius produktus vartoti neilgiau kaip 8 savaitės ir kad neturėtų būti ženklinami tokie produktai itin patraukliomis e, žinutėmis apie naudą sveikatai, kad nebūtų bereikalo skatinama juos vartoti. Pasirinkome perinamai penkerių metų laikotarpį, kadangi manome, kad e, per tą laiką bet kokie su gamybas ar pateikimai rinka susiję iššūkiai būtų išspręsti. Taigi dėkoju Jums visiems ir tikiuosi paramos mūsų pasiūlymui. Give back the floor to the co-rapporteur very briefly. Kągi, dabar labai trumpai pranešėjas sureaguos į diskusijas. Taip, kuo galima trumpiau, aš norėčiau sureaguoti kelis dalykus. Pirmiausia, norėčiau aiškiai pasakyti, nes čia yra šiokios tokios sumaišties. Mes nereglamentuojame iš naujo. Reglamentas ir taip jau egzistuoja. Tai nėra naujas reglamentas, kurio aš bandau atsisakyti. Aš nesakau, kad tie produktai neturėtų būti reguliuojami. Jie jau yra reguliuojami griežtai. Mes šį bei tą keičiame. Ir tie pokyčiai dabar Aš daugumai jų neprieštarauju. Konkrečiau kalbant, aš visiškai prieštaravime nieko nekalbu apie ženklinimą. Man ženklinimas visiškai primtinas. Primtina tai, ką siūlo komisija dėl e, ženklinimo. Socialistai sakė, kad jiems kelia tai problemų. Aš galiu tik tai pasakyti, kad tam aš neprieštarauju. Jeigu atidžiai perskaitysite prieštaravimą, jame kalbama apie sudėtį ir skonio bei vaizdo savybės. Viskas, tik tiek. Uh, Taigi aš nenorėčiau, kad būtų patvirtinti, patvirtinti šie pakeitimai. Tiesiog dėl to, kad mes tiem žmonėms, kurie naudoja šios produktus, tarsi sakome, uh, kurie naudoja juos labai efektyviai ir aš galiu pasakyti, kad su daugeliu jų aš susitikau prieš parengdama šį prieštaravimą. Šio prieštaravimo aš nerengiau tik dėl to, kad bandau paremti pramonę. Aš šį prieštaravimą rengiau dėl to, kad aš noriu padėti žmonėms, kurie naudoja šį produktą. Ir man iš pat pradžių tapo aišku, ilgai pasikalbėjus su įvairiais žmonėmis, kad šie produktai jiems yra labai svarbus ir kaip jie pakeitė jų sveikatą. Ir Aš visapusiškai gerbiu komisiją ir EFSA, bet man atrodo, kad šiuo klausimu jie padarė klaidą dėl skonio savybių. Aš esu dėl to įsitikinusi ir aš žinau, na, suprantu, kad ne, neragausite jūs tų produktų, jūs e, vieni domitės kitais dalykais ir panašiai, bet norėčiau pasakyti, kad tai nėra politinio pobūdžio klausimas, tai nėra kairiųjų ar dešiniųjų klausimas, tiesiog kyla klausimas, ar net neklausimas sės ar su parama komisijai, bet tiesiog kalba eina apie prieštaravimą dėl skonio savybių, dėl visų kitų dalykų. Aš neturiu jokių problemų ir dar kartą norėčiau nuraminti kolegas, kad jeigu bus vilkinama, šiek tiek vilkinama dėl prieštaravimo, tai tie produktai tik tai nebus, ne, tikrai nebus nereguliuojami ir taip yra reguliuojami pagal kodekso standartus. Dėkoju. Ačiū. Dabar persime prie balsavimų. Ir pirmasis balsavimas dėl žodinio klausimo komisijai, dėl veiksmų plano gamtai piliečiams ir ekonomikai. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Norėčiau paprašyti, kad gautumėme šiek tiek daugiau laiko balsavimui. Gerai, palauksime, dabar visi balsuojame. Dar kartą balsavimo kortelėmis. Puiku, balsavimą baigiame. patvirtinta. Kitas balsavimas, žodinis klausimas komisijai dėl aplinkos politikos įgyvendinimo peržiūros yra du žodiniai klausimai šiuo, šią temą. Pirmiausia, balsuojame dėl žodinio klausimo komisijai dėl aplinkos politikos gyvenimo peržiūros. Vėlgi elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Kitas elektroninis balsavimas, vėlgi žodinis klausimas tarybai dėl aplinkos politikos įgyvendinimo peržiūros. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Tas balsavimas dėl priešta, prašymo, dėl prieštaravimo, dėl viso paros raciono pakaitalų, elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. Toliau kitas balsavimas dėl ES 2018 metų finansinio, finansinio metų bendrojo biudžeto, visi skisniai, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikę. Patikrinkime. Pradame balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 13 pakeitimas kas už, 13 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 16 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 17 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 18 atkrenta automatiškai, 19 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 20 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar galtinis balsavimas, elektroniškai balsuojam. Prašau balsuot. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją, kurios nėra šiandieną. Kitas balsavimas dėl biudžeto procedūros. Kalbu apie 18 metų biudžetą, biudžeto pakeitimai. Aš perskaičiu tik tai pakeitimų numerius. 5, 4, 4, 7, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5, 4, 4, 4, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5, 4, 4, 8, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5, 4, 4, 9, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5, 4, 10, kas už, kas prieš, tikriname. Prašau balsuoti. 5410. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 5411, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5454, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 5412, kartu su 5455, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5, 4, 13, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5, 4, 5, 6 ir 5, 4, 5, 7 kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5, 4, 5, 8, 5, 4, 5, 9 kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5460, 5461, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 6263 kartu, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 5436, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5464, kas už, kas prieš susilaikę, primta. 5465, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5419 ir 5484. Identiški pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5420, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5421, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5453, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 5422, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5446, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5414, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 54, 5415, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5416, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5426, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 5427, ne, tikriname 5426. Prašau, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 5427, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5429, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5430, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5431, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5432, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta priimta. 5433, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5434, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 5435, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 5428, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5418, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5445, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 5, 4, 8, 8, už, prieš, susilaikę priimta. 5, 4, 2, 4, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 5, 4, 2, 3, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5, 4, 3, 7, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5439, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5469, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5470, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5471, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5407, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta, 5472, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5474, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5473, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5417, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5438, kas už, kas prieš, susilaikę priimta atmesta. 5440, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 5441, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5442, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5443, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 5406, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 5475, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5400, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 5476, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5477, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5405, ir 5478 kartu balsuojame dėl jų, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 5479, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 5404, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 5483, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 5403, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 5402, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5401, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5450, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 5451, kas už, kas prieš, dar kartą, kas už, 5451, kas prieš, susilaikė, priimta 5452, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 5466, kas 5467 ir 5468 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 5480, 5481, kas ir 5482, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 5, 4, 8, 5, 5, 4, 8, 6 ir 8, 7, vėl kartu dėl jų balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 5, 4, 2, 5, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 5, 4, 0, 9, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 5408, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Baigiame balsavimą. Dabar pirmininkavimą perduodu poniai Grostet. Dėkuoju už bendradarbiavimą. Gerbiami kolegos, prašyčiau e, aprimti, kad galėtume tęsti darbą, nes jau šiek tiek vėluojame. Dar kartą norėčiau padėkoti tiems, kurie iš, e, liko salėje po balsavimo. Kitas klausimas yra Dešimtas darbo atvarkės klausimas – darbuotojų apsauga nuo rizikos susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe. Kad e, neprarastume laiko, iškart suteiksiu žodį pranešėjai poniai Melam, kuri stoja ENF frakcijai. Prašom. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė, brangus kolegos. Aš rengiu pranešimą E, dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe. E, beveik visos frakcijos dirbančio šiame komitete atmetė mano pranešimą, bet e, aš noriu pasakyti, kad aš vis tik tai remiu komisijos pasiūlymus dėl antros dalies medžiagų, antrą dalį pakeitimų tai yra pasiūlymų dėl tokių medžiagų. Ir mes e, turime užtikrinti trapę tą pusiausvyrą tarp darbuotojų apsaugos nuo rizikos. Pirmininkė, e, aš negaliu kalbėti, kadangi salėje yra daug triukšmo ir aš negaliu ramiai kalbėti, pirmininkė. Aš norėčiau, kad mes tikrai išklausytume pranešėjas, nes neturime daug laiko, negalime jo švaistyti. Ačiū, gerbiam pirmininkė. Taigi reikia užtikrinti pusiausvę tarp rizikos prevencijos ir įmonių e, siekiau užtikrinti nulinę riziką. Visuomenės sveikatos srityje Tai yra labai svarbus dalykas ir jisai susijęs su visomis valstybėmis narėmis. Aš e, su e, šį tekstą toliau analizuosiu, pateiksiu tam tikrų pakeitimų ir žiūrėsiu taip pat į e, priedus. Aš noriu priminti, kad mūsų komitetas užsima sveikatos apsaugą ir norėčiau, kad mes e, paremtume e, tam tikras e, mano mintis, nes kitaip užimtumo komitetas imsis iniciatyvos. Mes turime apsaugoti darbuotojus ir manau, kad tokius dalykus reikėtų iš esmės aptarti. Ačiū pirmininkė. Deja, nėra visų šiandieną šešėlinių pranešėjų, aš suteiksiu žodį ponui Gerikiai. Vienam iš jų. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, darbuotojų sveikata, sauga turėtų būti mūsų prioritetų viršūnėje. Negalime to dalyko paukoti ekonomikos e, gerovai. Mūsų sveikatos apsaugos sistemoms yra uh, palankiau, um, jeigu sveiki darbuotojai visur bus. Todėl vienodos taisyklės turėtų būti siekinys ir tai yra gera politikos kryptis. Kalbant konkrečiai apie nuomonę, galiu padėkoti nuomonės referentai už juos atliktą darbą. Ribinės vertės, reikia pasakyti, turi būti pritaikomos lengvai, e, išmatuojamos palyginamos, tačiau nuomonės referentė perima tas vertes, kurios, kurias numatė komisija. Todėl mes nesutinkame su. Kalba apie tas vertas, kurias numatė komisija, todėl mes nesutinkame su tais pačiais skaičiais ir teiksime savo ruoštų pasiūlymus. Labai ačiū. Suteiksiu žodį ponui Ek, nes jis taip pat yra savo frakcijos šešėlis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, tikrai labai sveikintina tai, kad kalbame apie darbuotojų apsaugą nuo rizikos susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe. 2002 metais dar buvo komisijos pažadėta peržiūrėti taisyklės, tik tai ilgą laiką nieko nebuvo daroma. E, vis e, remiamasi tiesiog tam tikromis gairėmis tuo metu parengtomis, tačiau norėtųsi tikėtis, kad, kad komisija pakeis požiūrį ir kad nebebus vadovaujamas tą mintimi, kad nereikėtų užkrauti papildomos naštos ūkio subjektams, e, visiškai tam paukojant darbuotojų apsaugą ir sveikatą. Darbo pasaulyje to neturėtų būti. Kaip yra apskritai su prevencijos principu abejotinais atvejais. Šis principas e, irgi ilgą laiką buvo visiškai paliktas nuo šalyje ir panašu, kad e, norima ties to ir pasilikti. Be abejo, komisijos pasiūlyme yra pateikta ir gerų nuostatų, tačiau labai apmaudu pastebėti, kad reprodukcinės substancijos nebuvo įtrauktos į pasiūlymo tekstą, nors yra daug įrodymų apie tai, kad tos substancijos, tos medžiagos turi įtakos, pavyzdžiui, reprodukciniai sveikatai ir vaisingumui. Todėl komisiją reikėtų paraginti jos pirminį pasiūlymą dar kartą peržiūrėti ir reprotoksinės medžiagas taip pat įtraukti mm, į apribojimus numatytus nuo 2019 metų pirmo ketvirčio. Taip mes apsaugosime ne tik darbuotojų sveikatą, bet taip pat ir negimusių vaikų gerovę. Žydon. Labai ačiū. Dabar žodis kolegai Petičinėje. Dėkoju pirmininkė. Jeigu pasižiūrėsime į komisijos komunikate paskelbtus duomenis, tai E, nebekils klausimų dėl tų pasiūlymų. 53 procentai mirčių susijusių su rizika darbe, e, su vėžiu, tai yra susijusių su rizika e, darbe. Vėžio atveju skaičius tikrai didžiulis ir skaičiai yra labai iškalbingi. Taip yra todėl, kad E, žmonės darbė susiturė su kancerogenėmis medžiagomis. Kas minutę nuo 7 iki 12 žmonių miršta dėl tokio pavojos ir mes turime labai ryštingai veikti. Visiškai pritarėme komisijos pasiūlymui, kuris pagrystas yra poveikio vertinimu ir komisija nori pakeisti e, ribinės rizikos vertės Ir būtų keista, jeigu mūsų komitetas parengtų tokią nuomonę, kuri sušvelnintų pasiūlymą. Norėčiau priminti pranešiai, kad e, mes kalbėdami apie kancerogenių medžiagų keliamą riziką darbe turėtume labai atsargiai elgtis. Net ir labai nedideli kiekiai gali sukelti vėžį. Kolegė mano, kad tos ribinės vertės penai griežtas ir gali pakengti pramonį. Man atrodo, pramonė turėtų atlikti daugiau tyrimų, kad užtikrintų nulinės rizikos medžiagų naudojimą, produktų naudojimą. Ir įmonės pramonė turi būtent investuoti, kad pasiūlytų alternatyvų, ne darbuotojai turėtų kentėti nuo tokios rizikos ir susirinėti, ir jeigu vienas žmogus e, rizikuotų tuo. Dėkoju, nematau Matau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Ir dabar norėčiau kreipti ponę Podnieši, e, komisijos atstovą. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau pavardę, sako pirmininkė. Dėkuoju, gerbiamo pirmininkė. Labas rytas visiems. Pirmiausiai norėčiau padėkoti jūsų komitetui, konkrečiai pranešėjai Žuel Milan, už jos sparčią greitą reakciją. Mes labai vertiname tai, kadangi tai padėtų mums kur kas greičiau priimti sprendimus ir, kaip girdėjome e, šiandieną, darbuotojų apsauga visiems mums yra e, pats svarbiausias dalykas. Tai yra antras komisijos pasiūlymas. Mes pernai, jeigu žies mėnesiai pateikėme pirmąjį pasiūlymą ir daugiau kaip 100 tūkstančių darbuotojų per atenčius 50 metų turėtų būti apsaugoti tokių pasiūlymų dėka ir tai yra labai svarbu. Dėl nuomonės projekto ir pasiūlymų padidinti profesinės rizikos ribinės vertės. Noriu pasiūlym, pasakyti, jog komisija savo pasiūlymus patikė vadovaudamasi mokslininkų išvadomis dėl profesinės rizikos ribinių verčių. Taip pat atliktas poveikio vertinimas, kuris gilinosi į socioekonominius tikslingumo aspektus, e, galvojant apie smulkės, vidutinio dydžio, mikro įmonės ir e, daug kalbėjome su socialiniais partneriais apie šį pasiūlymą e, patariamajame komitete, kuris užsima sauga ir sveikata darbe ir apsispręsta, kad tos vertės yra tinkamos. Dėl to, ką sakė ponas Ek, dėl to, kad reikia e, reprotoksinės medžiagas įrašyti, mes apsisprendėme, kad komisija toliau atliks vertinimą šioje srityje ir pateiks jo rezultatus 2019 metų pradžioje. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už darbą ir tikimės, kad ateityje galėsime sėkmingai dirbti kartu. Ačiū. Labai ačiū Jums. Dabar dar kartą steiksiu žodį pranešėjai poniai Milan, kuri apibendrins diskusiją. Labai ačiū, pirmininkė. Kadangi diskusijos įvyko labai greitai ir noriu pasakyti, kad mes turime visi suvokti, kokia yra sudėtinga ši situacija ir rimta. Aš norėčiau pasakyti, kad ne viską šiuo klausimu būtų galima išspręsti, bet turime galvoti, kaip padėti darbuotojams, e, kad jie nesusirgtų profesinėmis lygomis. Bet E, problema yra labai sudėtinga, kalbam apie vėžio atvejus, kuris, e, kuriuo susirgama dėl įvairių medžiagų, e, įskaitant kancerogenės medžiagas darbe. Sąrašas medžiagų yra ilgas, kalbam apie asbestą, kitas medžiagas, bet svarbiausias dalykas, kad tos medžiagos turi tiesioginį poveikį uh, E, darbuotojams ir tikimybė susirgti vėžių. Dar vienas dalykas yra komandiravimas darbuotojų. Reikia užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų identiškos ribinės vertės taikomos. Reikia siekti užtikrinti, kad žmonės e, pavyzdžiui, 60-65 metų e, susirga plaučių vėžių dėl to, kad kažkokioje valstybėje, kažkokie įmonėje yra kažkada dirbęs, nes per savo darbo karjerą laikotarpį dirbo įvairiose šalyse. Mes dabar tarsi bandome užtušuoti realybę ir aš 40 metų dirbau šioje srityje ir susidūriau su labai daug žmonių, kurie e, susirgo profesinėmis e, lygomis, noriu tą pasakyti ponui Pedičinį. Ir e, kai, kurios, kai kurie reikalavimai visiškai netaikomi kai kuriuose šalyse ir mes turime deramai apsaugoti darbuotojus. Aš 40 metų dirbau uh, E, vadovaudamis neutralumo principus, šiandieną taip pat e, vadovauju tuo pačiu principu ekonominio neutralumo, e, filosofinio neutralumo principo laikausi, bet svarbiausia yra galvoti apie darbuotojus, apie darbuotojų apsaugą. Ir matome, kad vyksta dėrybos trišalės dėl pirmosios dalies pasiūlymų Mano pirmame pranešime, pranešimo aš savo pateikiau dešimt pasiūlymų, jie visi buvo atmesti, bet e, reikia nepamiršti, kad e, dabar e, reikia galvoti, kaip pakeisti medžiagas naudojamas kurios gali sukelti vėžį. Ir mes turime rasti praktinį sprendimą. Uh, E, dar nenumatyta kol kas šešėlinių pranešėjų sėkimų, bet aš tikiuosi, kad mes pasikeisime nuomonėmis ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose, taip pat dėkoju komisijos atstovams už poziciją ir aš e, tikiuosi, kad vis tik tai mano pasiūlymui galiausiai bus pritarta. Labai ačiū pranešėjai, norėčiau priminti kalendorių. Pakeitimus galima pateikti iki e, rugsėjo 6 dienos 11 valandos. E, mūsų komitete balsuojama bus spalio 12 dėl šio klausimo, o užimtumo komitetas balsuos lapkričio 27 dieną. O kada balsuosime per plenarinę sesiją, kol kas nežinome, dar nėra numatyta e, data. Dabar 11 darbo tvarkės klausimas tai yra veiksmų planas gamtai, piliečiams ir ekonomikai. Iškart norėčiau suteikti žodį pranešėjams, jų yra nemažai. Pirmasis EPP vardu kalbės kolega Dorfmanas. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Wir haben ja... Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip tik balsavome kiek anksčiau dėl paties klausimo patikto, dabar apie rezoliuciją diskutuojame ir iš principo reiktų pasakyti mano frakcijos vardu, kad taisyklės e, mums atrodo visiškai priimtinos pagal Natura 2000 direktyvą, bio įvairovę saugoti būtinai reikia ir mes turime pripažinti, kad biologinė įvairovė Europoje nebūtinai sėtina tiesiog su gamtovaizdžiu, bet ir su kultūrinė aplinka Taigi bet kuriuo atveju reikia vis pasverti ir kultūrinę aplinką, ir žmogaus veiklos poveikį ir visus tos veiksnius tinkamai subalansuoti. Iš tiesų, potencialo kilti konfliktams dėl Natura 2000 tikrai visuomet yra, mes tą patiriame nuolat, ypatingai tam tikrose regionuose, zonose, kur gamta ir, ir e, žemdirbystės e, aspektai yra glaudžiai susiję, ypatingai, pavyzdžiui, Alpių regione, iš kurio ir pats esu kilęs. Daug kalbame dabar apie plėšrūnų vis didesnį paplitimą, e, lūšys, lokiai aptinkami vis, vis dažniau įvairiose vietovėse. Ir čia irgi reiktų tą linkmę keletą punktų suformuluoti, pateiksiu savo pasiūlymus. Ir be abejo, ir apie tradicinę žemdirbystę, ir apie mm, ganyklas reikia pagalvoti. Čia nereik, reikėtų gal pernelyg daug apribojimų numatyti, nes žvelgiant ilgalaikę perspektyvą sistema neveiks, kadangi tradicinės e, žemdirbystės formos ir ganyklos nunyksta dėl to, o tai ypatingai opi problema, kaip jau sakiau, pažiūrėjau, ir Alpių regionuose. Todėl reikia protingai pažvelgti į problematiką, be abejo, plėšrūnai, gyvūnai yra biologinės įvairovės dalis Europoje, taip, bet, bet reikia pagalvoti ir apie ganyklų nikimą ir sumažėjimą dėl to, kaip tik tai viską gerai pasverkime. E, Koju dabar socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Kadenbach. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolega Dorfmanas jau puikiai išdėstė, ko siekėme šią rezoliuciją. Visų pirma, atkreipti dėmesį dar kartą į tai, kad kai kalbame apie Natura 2000 tikslus, visada reikia galvoti apie visus su to susijusius subjektus aspektus e, žmo, žmogus ar piliečiai, gamta, ekonomika, visi dalykai čia turi savo vaidmenį. Ir kai apie 50 procentų rūšių įvairių saugotinų ne, nėra saugomos taip, kad būtų pasiekti išsikelti tikslai ar rodikliai. Tai, kaip ir minėjo kolega Dorfmanas, turime dar pagalvoti ir apie tai, kad reikia ir lankstumo. Ir kalbant apie bebrą, ir apie, vis, apie kai kurios paukščius. yra, yra daug žalos pridaroma ir tikrai kai kur ta populiacija netgi pernelik smarkiai paplitusi ir net kenkia gal kitoms rūšims populiacijoms. O taip pat dar pagalvokime ir apie įvairių tikslų derinimą su miškininkystė, žemdirbystės veiklomis. Tai griežta apsauga be abejo yra svarbus dalykas, bet ir lankščių taisyklių reikia. E, lokiai, vilkai, pažiūrė, yra tas atvejis, kur reikia tikrai skubiai spręsti problemas. Rūšių apsauga, biologinės įvairovės apsauga vyksta tik tuo met tinkamai, kai gyventojai suvokia šios e, užduoties ar šios problemos svarbą. Ir kai egzistuoja įsitikinimas dėl to, jog verta pasistengti, kad taip būtų. O tai manoma tik tada, kai visuomenė deramai bus informuojama apie šios dalykus. Jeigu kalbėsim apie lokius, apie vilkus, tai bent jau vilkų atveju netgi ir kyla grėsmė tinkamai nesaugoti šios rūšės. Taigi užsiminkime ir apie tokias įvairias problemas. Dėkoju, dabar žodis ECR frakcijos vardu ponui Demasmaker. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Praeitų metų vasario mėnesį mes patvirtinome pranešimą dėl biologinės įvairovės. Aš buvau jo autorius ir ten suntėme labai aišku esminį signalą, būtent, kad reiktų išsaugoti biologinę įvairovę, užkisti kelią jos neikimui. Ir labai svarbu siekti 2020 metų biologinės įvairovės tikslų. Tai yra būtinybė. Biologinė įvairovė yra būtina gamtai ir taip pat tai yra labai susiję ir su mūsų gerovė ir gerbuviu. Tai svarbu gamtai, žmonėms ir ekonomikai. 2020 metų tikslas, tikslai, jeigu mes jų pasieksime, aš manau, kad reikia visų pirma laikytis gamtos apsaugos direktyvos ir komisija mano, kad nereiktų keisti šio teisės akto ir numatyti veiksmų planą, kaip būtų galima, kuo galima sėkmingiau gyvendinti šią direktyvą. Praeitų metų vasario mėnesį buvo pateiktas tas siūlymas ir tai yra tikrai svarbi pažanga. Tačiau to veiksmų plano nepakaks, kad pasiektumėme 2020 metų tikslų ir dėl to reikia imtis visų reikiamų papildomų pastangų. Ir mes keitėmės nuomonėmis su komisija. Jie mano lygiai taip pat. Ir aš manau, kad e, aplinkosaugos komitetas turi nusiųsti labai aišku signalą, ką reiktų keisti, pagerinti. Ir ta rezoliucija, kurią mes dabar rengiame, aš manau, yra puikus atsakas, atsakymas į šį klausimą, kalbant apie uh, esamus teisės aktus. Ir aš manau, kad labai svarbu yra tai, kad veiksmų planas nėra pakankamai aiškus, nėra aišku, kaip bus pasiekta 2020 metų tikslų pagal tą veiksmų planą. Taigi mes turime dirbti su suinteresuotomis šalimis, nes kalbas kalbame, veiksmų plane kalbama apie 2020 metus, bet reikalingas ilgesnio laikotarpio strateginis planas, kas bus po 2020 metų. Na ir veiksmų plane nėra sureaguojama į pagrindinius iššūkius, kalbant apie transeuropinius žaliuosius transporto tinklus Europoje. Taip pat reikia tai derinti su kitomis sritimis, politinėmis sritimis, tokiomis kaip gamta, žemės ūkis ir taip pat sanglaudos politika. Taigi tas tekstas, kuris dabar mums yra pateiktas, mane visiškai tenkina, tikiuosi, kad jis susilauks plačios paramos. Dėkoju dabar žodis Gebranti, liberalų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš na, galėčiau tik tai pažodžiui atkartoti tai, ką sakė ponas Demas Makeris. Aš to nedarysiu, bet šimtų procentų su juo sutinku. Pagrindinė priežastis, kodėl keliamas tas žodinis klausimas, yra ta, kad mes smarkiai susimovėme, nes visos šviesos buvo raudonos šiame projekte prieš keletą metų. Ir tas veiksmų planas kaip ir geras žingsnis į priekį, bet jo tikrai nepakaks, kad mes galėtumėme tas raudonas šviesas paversti žaliomis. Ir aš manau, kad puikiai patys tą suprantame ir atėjo laikas komisijai imtis agresyvesnių veiksmų. Europoje mes kaip tai visus kitus interesus laikome svarbesniais nei gamtos interesą. O tai yra labai svarbu ne tik pačiai gamtai, bet ir mums patiems, žmonijai. Ir aš manau, kad parlamente mes susitesime ties esminių pavadinimo klausimų. Aš sutinku, kad yra problemų su tam tikromis rūšimis ir būtų prasminga apie jas pakalbėti. Tačiau pagrindinė problema, su kuria susidurėme, nėra susijusi nei su vilkais kažkur tai Europoje, nei su kitomis rūšimis, kur tai kitur Europoje kalba eina apie visas rūšis, tūkstančius ir tūkstančius rūšių, kurioms kyla, grės, kuriom, kurioms kyla grėsmė. Taigi tai yra pagrindinis mums parlamentui rūpimas klausimas. Ir aš manau, kad tas žodinis klausimas ir rezoliucija leis pakeisti mąstyseną komisijoje kad tai nėra vien tik tai veiksmų planas iki 20 metų, ne, jokių būdų mums reikia kur kas daugiau, reikia daugiau pinigų, ne tik Europoje, Europos mastu, bet ypač nacionaliniu lygmeniu. Mums reikia kur kas daugiau susitelkti ties bendra žemės ūkio politika. Ir komisaras Hauganas negali tiesiog sakyti, palaukime iki to, kai kitą kartą peržiūrėsime bžūp. Ne, netinka. Tuomet komisija turi atvirai pasakyti, atsiprašau, nepasieksime biologinės įvairovės strategijos iki 20 metų ir aš tikiuosi, kad taip jie nepadarys. Taigi man tai yra politiškai pats svarbiausias dalykas, būtent susitelkti ties pagrindinė tema, būtent tuo, kad mūsų biologinės įvairovės politika neduoda vaisių Europoje ir kad mes turime suaktyvinti savo pastangas, jeigu norime pasiekti tikslų. Ačiū. Dėkoju. Toliau kiti bendra pranešėjai, šešėlė pranešėjai netvyko į posėdį. Dabar gali pasakyti kiti norintys komiteto nariai ir dabar žodis kolegai Fielneriui. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju kolegoms. Aš norėčiau pakalbėti apie vieną biologinės įvairovės politikos aspektą. Ne apie Natūrą 2000, bet apie paukščius ir natūralios buveinės, paukščių natūralios buveinės direktyvą. Ir aš sutinku su to, ką sakė ponas Gebrandė, bet norėčiau kitą klausimą iškelti. Jeigu yra vienas klausimas, kurį noriu atsakyti savo rinkėjams, šalia to, kad kažina reikėtų tą cirką vežti į Strasbūrą kas mėnesį, jo to jie ir taip nesupranta. Tai kitas klausimas būtų, kaip mes tvarkome su biologinė įvairovė pagal um, natūralių buveinių ir paukščių direktyvą. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasakyti komisijai, kad tikrai negaliu rinkėjams paaiškinti, kaip čia yra su ta biologinė įvairovė. Ir man įdomu, gal komisija galėtų tą padaryti. Nes jeigu nuvyksti į Stokholmą ar kitas e, vietas palei Baltijos jūrą, pažvelgi dangų, tai dažniausiai matai kormonarų, kormo, kor, kormoranus. Kormoranus, ne kokias tai um, žuvėdas, bet kormoranus. Ir jų populiacija smarkiai auga, bet jų medžioti negalima, nes jie yra saugomi pagal paukščių direktyvą gauname ataskaitas apie tai, kad jie naikina žuvų populiacijas Baltijos jūroje ir tai yra susijęs su jų populiacijos dideliu išaugimu, tai yra akivaizdu, bet vis tiek negalima jų medžioti. Tada perskaitai direktyvą, pasikalbi su komisija, tą ir dariau, ir jie sako, yra išlygų, galima medžioti kormoranus pagal išlygą. Bet pirmiausia, man atrodo, kad čia yra rimta problema dėl šio reglamento, nes reikia tada išlygos reglamente, kad kažką galėtum sumedžioti, sumedžioti paukščius, kurių yra daugiausia faktiškai pas mus dabar. Ir problematiškiausias dalykas yra tai, kad daugelio piliečių Švedijoje patirtis yra tokia, kad jeigu naudosi išlygą ir medžiosi, pavyzdžiui, vilkus, Švedijoje prieš keletą metų vilkai faktiškai Upsalos gatvėmis vaikščiojo. Ir mes pradėjome juos medžioti ir tada atsidūrėme nepatogioje situacijoje, nes tada komisija medžiojo Švediją dėl to, kad Švedija medžioja vilkus. Ir štai esame pasimetę. Tai man atrodo, Gebrandis visiškai teisingai sako, nereikia kalbėti apie konkrečias rūšis. Reikia kalbėti apie biologinę įvairovę apskritai, bet, žinokite, netaip lengva viskas yra sudėtinga. Piliečiai nesupranta. Nes atrodytų, kad mes susitelkę ties kažkokiais tai konkrečiais gyvūnais, kuriuos saugome ir dabar ta direktyva, kaip jinai surašyta, nelabai yra aišku. Taigi, manau, kad daugiau tokių atvejų bus su vilkais ir panašiai. Kai prieš 13 metų čia pradėjome dirbti, kaip naujokai, daug švedų ir suomių kalbėjo apie vilkus, dabar ir vokiečiai kolegos jau kalba, gal ir olandai greitai apie vilkus pradės kalbėti. Taigi, daugiau ir daugiau to matysime. Ir įdomu štai kas, kodėl taip yra, kodėl kyla tokios problemos ir kodėl mes užsi, užsiciklinam ant konkrečių rūšių Ir kodėl mes nekalbame plačiau apie biologinę įvairovę? Aš manau, taip yra dėl to, kad taip neteisingai yra sukurta bendrai ši direktyva. Yra išdėstytas tik tai gyvūnų sąrašas. Visose direktyvuose. Ir mes tas teisės aktas nėra toks dinamiškas kaip mūsų aplinka. Aplinka labai greitai keičiasi ir dėl to tas teisės aktas neduoda rezultatų. Taigi aš apgailestauju, kad komisija nepasirinko galimybės peržiūrėti. Tiesiog iš visko, iš, visko ištrinti ir iš naujo peržiūrėti tą teisės aktą. Taigi, bandykime galbūt šiek tiek protingesniais ir dėl to aš tikiuosi, kad komisija padės man. Aš ne, nesitikiu, kad paaiškinsite, kodėl reikalinga keliauti kas kart į tą Strasbūrą ir atgal. Uh, nes čia nuo jūsų niekas nepriklauso, bet šiuo atveju nuo jūsų tai priklauso. Taigi labai prašau bent jau pasistengkite paaiškinti, kaip galiausiai susiklosti šitą, šitą netvarką, nes aš to negaliu paaiškinti. Ačiū. Toliau žodis kolegai Branen. Um, thank you, Chair. Um, to... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kai ką pasiūlyti. Ir galbūt jums pasirodys keista, bet noriu pradėti nuo Nelsono Mandelos. Aš e, dirbau e, Britų antieparteido judėjime ir Nelsonas Mandela buvo naudojamas kaip įvaizdis e, platesnėse diskusijose, politinėse diskusijose, ne kaip vienas politinis kalnys, bet kaip atstovas plataus reiškinio. Taigi, žmonės su Mandelos įvaizdžiu galėjo susitapatinti ir mes taip pat tuo naudojomės, norėdami pasakyti, kad jis nebuvo vienintelis politinis kalinys, kad buvo daug. Ir mes turime galimybę panaudoti e, labiausiai paplitusias rūšis, pavyzdžiui, Šiaurės rytų Anglijoje ir e, pagalvoti, ar Pavyzdžiui, ar įdėkti tame regione e, europinės laukinės kates. Ponas Gerbrandis labai teisingai kalbėjo apie tai, kad reikia iš tikrųjų kalbėti apie e, bioįvairovės atkūrimą plačiaja prasme, kai kur ES pasitelkiami e, vilkai, e, tos laukinės katės kitur. Ir švietimo tikslais galbūt galima kalbėti apie jų uh, įvedimą. Tai nėra kažkoks labai paplytęs žinduolis vil, vilpišys. Tai yra wildcat, e, angliškai e, vilpišys arba laukinė katė. Ir tai galbūt nėra labiausiai paplytęs žinduolis, bet galima pradėti nuo kažko. Uh, Ir aišku, reikia suderinti interesus ūkininkų ir gamtininkų ir mes galbūt galėtume būti tarpininkai tose diskusijose, kad abi pusės būtų išklausytos. Pavyzdžiui, šiaurės rytuose Anglijoje e, ūkininkai bijo, kad gali avis nukentėti, jeigu būtų pakartotinai įvesti vilpišiai. Bet Gal galvojant apie Darvino teoriją, nebūtų tai e, blogai. Ir šiaip, e, kai kai kas bijo, pavyzdžiui, dėl elnių populiacijos, bet e, būtų kur kas geriau, jeigu, pavyzdžiui, laukiniai gyvūnai tie vilpišiai galėtų sumedžioti silpnesnius sergančius elnius. Ir e, pavyzdžiui, mm, elniai e, taip pat gali kenti, nes jie gali nugraužti plonasias šakeles, ką tik pasodintų medžių, kadangi jos būna skaniausios. Taigi yra įvairių argumentų, bet e, galbūt, jeigu kalbėsime apie uh, E, tų laukinių kačių e, vilpišių pakartotinį įvedimą, galėtume mes pradėti išjudinti platesnę diskusiją apie e, biologinę įvairovę ir pagalvoti, kaip galėsime gyventi per ateinančius 30 metų. Dėkuoju. Pone Birder. Ačiū pirmininkė ką tik girdėjome, kad aplinka keičiasi, bet matome iš duomenų, kad keičiasi kiekviena valstybė narė ir situacija visur blogėja. Nėra nei, nei vienos šalies, kur e, situacija padėtis pasikeistų į gerąją pusę. Ir mes turime galvoti, kokios priemonės leistų pagerinti bio įvairovę. Kiekvieną jos aspektą ir kaip užtikrinti sąsajas gamtoje, nes dabar jos patiria labai dėlį spaudimą ir pavojų nes e, žinome, kad kažkoks poveikis pasireiškęs vienoje vietovėje gali nematomą tą tylų efektą poveikį sukelti kitur. Ir aš norėčiau visiems mums, parlamento nariams ir kitiems esantiems čia pasiūlyti E, grįžkime į ten, kur ėjome į pradinę mokyklą porai dienų ir pasižiūrėkime, ko nebėra, ko ten nebėra. E, kaip pavyzdžiui, pirmą kartą susipažinome su tam tikrais augalais ir gyvūnais eidami mokyklą, ko iš jų nebėra. Pasižiūrėsime, pamatysime, kad įvyko didžiuliai pokyčiai, o Europos mastu tai e, vyksta labai rimtai iš esmės vyksta pokyčiai. E, žinome, kad pernai buvo parengtas puikus pranešimas šio klausimu ir mes turime e, nepamiršti šio klausimo bioįvairovės praradimo, netekties. Aš norėčiau kai ką pasiūlyti, kur kalbama apie sąsąją su kitomis politikos sitimis. Yra daug problemų dėl bendrausios žemės ūkio politikos. Mes nesugebėjome užtikrinti tų jungčių, kai paskutinį kartą nagrinėjame bendrąją žemės ūkio politiką. Ji, pavyzdžiui, neapsaugo tą politiką ganyklų yra labai jautrių vietovių Ispanijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, pavyzdžiui, ganyklų, net pietryčiuose Anglijos. Jos nepatenka į bendrąją žemės ūkio politiką kartu su Alpių regionais. E, seni medžiai, e, atviri miškai, e, turėtų būti siemi su švelne žemdirbystė. Aišku, e, gyv, gyvulius auginantiems ūkininkams tai gali kelti problemų, bet reikia užtikrinti tokį atsargų požiūrį. Ir mes turime siekti, kad taip ir būtų. O jeigu neturėsime plano tokioms ganykloms, tai tikrai niekas jų neapsaugos. Gyvenimas ten yra sudėtingas, nebūtinai ekonominė prasme atsiperkantis, tačiau reikia tikrai mums priemonių, kurios e, padėtų žmonėms, kurie ten gano, pavyzdžiui, oškas ar avis. Juos reikia apginti ir jų gyvenimo būdą reikia apsaugoti. Augalai, gyvūnai, kurie gyvena šalia tokių teritorijų, juose taip pat turi būti saugomi. Ir reikia galvoti apie planavimą teritorijų, finansavimą, rengti veiksmų planus. Dėl to aš e, pateikiau atitinkamą pakeitimą ir dar keletą e, šiek tiek smulkesnių pakeitimų. Mes turime galvoti apie tokias ganyklas, tokias teritorijas ir apie naudą, kurios, kurią jūs teikia. Labai ačiū. Būtų labai svarbu dabar išklausyti e, komisijos atstovą ir suteiksiu žodį ponui notarų. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Ačiū už galimybę kreiptis į komiteto narius šiandieną ir sureaguoti trumpai į rezoliucijos projektą ir diskusijas, kurios ką tik įvyko. Norėčiau kai ką patikslinti. Veiksmų planas mūsų. Noriu padėkoti komisijai, komitetui už pozityvę reakciją, kurias įspindi ir rezoliucijos projekte. Veiksmų planas neskirtas pakeisti bio, bio įvairovės strategiją. Tai yra priemonė, e, kurios tikslas e, palengvinti strategijos tikslų gyvendinimą. E, planas pripažįst, plane pripažįstami jo apribojimai, ribotumas, jisai iki 19 metų bus įgyvendinamas, kiek truks šios komisijos kadencija. Bet e, aplinkos apsaugos specialistai nori užtikrinti suderinamumą plane numatytų veiksmų ir strategijos veiksmų ir pademonstruoti iki 19 metų, ką galima pasiekti pagal šią iniciatyvą. Aišku, tas planas e, neužkerta kelio e, platesnėms diskusijams, pavyzdžiui, diskusijams daug, dėl daugiametės finansavimo programos ar bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Jūs, kaip biudžetą tvirtinanti institucija, e, tą puikiai žinote, e, taigi planas yra riboto galiojimo. Ta norėjau pasakyti apie jį. Tačiau šiame plane vis tik tai glūdi potencialas e, priartėti prie bioįvairovės strategijos 10 metų tikslų. Mes e, vertiname e, teisės e, aktus, pavyzdžiui, buveinių ar paukščių direktyvų atitikimą reikalavimus ir 15 pagrindinių veiksmų ir daugiau negu 100 dalinių veiksmų yra numatytų tame plane ir mes dabar dirbame su valstybėmis narėmis, jų atitinkamomis institucijomis, subjektais, kad galėtume priartėti prie to tikslo. Šiandieną, man atrodo, niekas negali pasakyti, ar mums pavyks, kokiu mastu mums pavyks e, viską, kas numatyta įgyvendinti, bet mes skiriame tam, kaip galima daugiau išteklių, kad pasiektume rezultatų. Dar norėjau pasakyti, kad kai kurios iniciatyvos, kurios paminėtos e, rezoliucijos projekte, pavyzdžiui, dėl e, apdulkinimo. Komisija toliau dirba šiuose srityse ir e, e, su parlamentu bus dirbama kartu. E, iniciatyvas reikia dar politinė prasme patvirtinti, bet komisija tikrai dirba toliau labai rimtai. Pirmiausia, dėl apdulkinimo elementų. Taip pat egzistuoja ES priemonių planas, sprendžiant atitinkamas problemas. Mes e, bendraujame su medžiotojais, e, įvairiomis organizacijomis e, ir siekėme įgyvendinti migruojančių paukščių konvenciją sekdami srautus, siekdami užtikrinti apsaugą migruojančių paukščių tarp Europos ir Afrikos. Dar noriu pasakyti, kad mes nepasisakome, mes neskatiname įvesti išnykusių, iš naujo iš, išnykusių rūšių. Uh, pavyzdžiui, vilkų, kadangi direktyva, kuri galiuoja atitinkama, jau ir numato tokį atgaivinimą e, rūšių. Mm, Pone Kadenbach kalbėjo apie tam tikras priemonės, bet jos jau yra direktyva, galbūt nėra gerai jos suprantamos ir nepakankamai plačiai naudojamos. Ir dėl to mes parengėme tą veiksmų planą, kad būtų galima užtikrinti daugiau e, lankstumo, geriau išsiaiškinti nuostatas dėl, pažiūrėjau, tam tikrų e, rūšių saveikavimo. Pavyzdžiui, jeigu tam tikrų e, rūšių gyvavimas prieštarauja vienas kitam, kertasi. Yra maždaug dešimt rūšių, kurios kelia problemų kai kuriuose srityse Europoje, bet e, problema, ir problema labai rimta tose zonose. Bet mes turime proporcingumo principą taikyti, galvodami apie veiksmingumą e, gamtos direktyvų. Dar noriu pasakyti, kad hybridų neapsaugo direktyva ir galima šią problemą spręsti kitaip. Statiškas pobūdis direktyvų nuostatų. Ir faktas, kad direktyvos neleidžia spręsti bioįrovės problemų pakankamai gerai. Komisija atliko savo vertinimą. Mes e, priėjome prie išvados, kad direktyvos atitinka tikslus. Aš noriu e, pasakyti su pastenkinimu, kad parlamentas yra pritaręs tokiai išvadai, nes e, parlamento nuomonė apie biovarovės strategiją kaip tik tą ir patvirtina. Taip pat valstybės narės yra pritarusios taryboje šioms išvadoms mes turėtume pagalvoti, kaip pasinaudoti šiomis priemonėmis, kaip galima geriau. Tam tikras rūšis galima medžioti tik taikant išlygas. Pavyzdžiui, kormoranus, bet valstybės narės gali imtis tam tikrų um, veiksmų. Ir jeigu kyla, pavyzdžiui, dėl tam tikrų rūšių daug problemų, valstybės narės gali pasinaudoti išlygą ir leisti medžioti e, kormoranus. Bet tai yra tik vienas aspektas. E, galima galvoti, kaip apsaugoti sektorius, kurie kenčia nuo tų paukščių, taikant apsaugos priemonės, pavyzdžiui, žvejybos srityje. Yra daug būdų, kaip apsaugoti tam tikras veiklos sritis ir aš e, nežinau, kodėl negalima plačiau taikyti tokių priemonių ir sumažinti ekonominę žalą, kurią gali sukelti tos e, gyvūnijos rūšis. E, rezoliucijos projekte kalbama apie ateitį. Kaip minėjau, planas nesusijęs su ateitimi tolima su bendra žemės ūkio politika, bet tam tikri darbai numatyti plane 9, 10, 11 veiksmai, konkrečiai jie yra susijęs su bendra žemės ūkio politika, e, žvejyba jie yra labai svarbus. Kodėl? Todėl, kad E, dabartinė finansavimo programa trunka iki 10 metų. Galima galvoti apie finansavimą iki 22-23 metų ir mes turėtume galbūt dirbti kartu ir pagerinti sistemą visą, kad ateityje būtų lengviau dirbti ir galvoti apie penkerius šešerius metus ir turime pasinaudoti galimybėmis, kad galėtume pasenauti biovairoviai ir gamtai. Ir būtent toks yra mūsų veiksmų tikslas. Tiek, labai ačiū Jums uždėmesi. Labai ačiū Jums už visus paaiškinimus. Dar noriu priminti Jums, kad pakeitimus galima pateikti iki rugsėjo 5 dienos 11 valandos komitete balsuosime dėl šio klausimo spalio 12 dieną, o per plenarinę e, sesiją, balsuosime e, spalio pabaigoje, tai bus antroji spalio sesija. Kitas, dvyliktasis darbo tvarkės klausimas - aplinkos politikos įgyvenimo peržiūra. Taip pat e, yra visa eilė bendrųjų pranešėjų. Pirmiausiai suteiksiu žodį APP atstoviai, sirbai pietikajan, bet jos nėra ir ponia Dolei pakeis ją. Ja. Dėkoju, gerbimo pirminkė, kaip jūs sakėte, nėra kolegės Pietikainė, jie labai atsiprašo, negaliu atvykti į posėdį ir ji norėjo, kad aš e, jums kai ką jos vardu pasakyčiau. Europos Sąjunga turi tvirtus e, teisės aktus aplinkos apsaugos srityje, tačiau yra daug problemų viso Europos Sąjungoje gyvendinant tuos teisės aktus, yra daug e, spragų. Uh, ir reikia dirbti, kad galėtume pagerinti padėtį. Ir mes pritarėme iniciatyvoms komisijos. Mm, reikia pasižiūrėti, kaip yra įgyvendinama aplinkos apsaugos politika, kad būtų galima pasiekti politinių tikslų ir e, vertinti, kaip veikia aplinkos saugos teisės aktai Europos Sąjungoje. E, nauji darbai, e, norint įvertinti teisės aktus pradedami, bet jau yra atlikta tam tikrų tyrimų ir reikia akcentuoti, kad mes turime siekti užsitikrinti platesnį vaizdą, nes trūksta kai kurių elementų, pavyzdžiui, e, poveikis klimato kaitai, cheminiai pramonės produktai. Ir Taip pat žinome, kad kartais trūksta um, duomenų, kurie neleidžia pager, palyginti situacijos. Ir mm, pranešėja nori tris dalykus pasakyti. Reikia e, į politinę darbo tvarkę perkelti aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo klausimus. Reikia sieti tuos e, veiksmus ir teisės aktus su darnaus vystimosi tikslais ir reikia taip pat keistis pažangiają praktiką e, tarp nacionalinių institucijų. Tiek labai ačiū. Dabar ponia Bonafė, socialistų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė iš EPP frakcijos gan išsamei jau pagrindė rezoliucijos e, teikimo motyvus. E, tai aš galėsiu kalbėti trumpiau. Socialdemokratai labai vertina šią komisijos iniciatyvą. Tikra tiesa, Europa tikrai vykdo labai pažangę aplinkos apsaugos politiką ir tai parodo ir mūsų piliečiams, kaip labai vertiname šį turtą, bet yra dar ir dalykų, dėl kurių galima labiau pasitemti. Tai norėtųsi dar, kaip jau ir minėta, pasigilinti į duomenų rinkimo aspektus, jų palyginamumą į atskirus, atskiras sferas, e, e, oro kokybė, vandens ūkis ir vandentvarka, visi kiti dalykai. Įgyventinant aplinkos teisės aktus, reikia galvoti ir apie ūkio subjektus, ne vien tik apie mūsų piliečių ir aplinkos gerovę. Čia turėkime galvoje ir infrastruktūrą, kuri galėtų pastarnauti ir ekonomikai. Taigi pasirodė, kad esama dar kai kurių spragų, mm, jos yra nevienodos, priklausomai nuo valstybės narės situacijos ir dabar reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tas spragas pašalinti. Kai kuriuose sferose gali tai būti aktualu, kai kur ir patį administravimą valdymą reikėtų gerinti. Nes e, tinkamai tai atasritį sutvarkius e, įgautumėm taip pat ir tam tikrų pranašumų. Tai čia ir valstybėms narėms užduotis tarybai, bet ir komisijai dalis užduočių atitenka, nes jeigu yra valstybių narių, kurios ne visai laikosi aplinkai skirtų teisės aktų, reiktų gal dar kartą sužiūrėti, kokie tie teisės aktai, gal juose slypi kokios nors problemų, kurias galima ištaisyti. Dar kartą trumpai pakartosiu. Prieš paskelbent naująją peržiūrą, kas yra labai naudinga, bet gali būti ir toliau tobulinama, norėtume uh, pabrėžti ir kitų sferų svarbą, pavyzdžiui, klimato kaita šiandien labai aktuali, pramonės e, išmetalai, taršalai, cheminės medžiagos e, ir jų keliama tarša. Ir apskritai pats pati darbo metodika aplinkosaugos domenų rinkimas ir tie turi būti pagerinta. Koju dabar e, žodis kolegai Demes Maker. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Jau buvo pasakyta, mūsų teisės aktai aplinkosaugos yra gan stiprus ir silpnoji pusė yra jų pritaikymas pavyzdžiui, dėl natūros direktyvos, jau apie ją mes kalbėjome, taip pat e, atliekų direktyva ir vis, visi kiti teisės aktai, jie sunkiai yra pritaikomi, sunkiai įsibėgėja. Taigi, jeigu norime pritaikyti šios teisės aktus, turime dirbti daugiau. Tai yra geri teisės aktai su griežtomis taisyklėmis, bet jie lieka popieriuje dėja. ir naujas komisijos siūlomas priežiūros instrumentas, priemonė iš tiesų suvaidins svarbų vaidmenį. Rezoliucijoje yra nemažai elementų, kurie leis pagerinti šią priemonę. Pavyzdžiui, taikymos ryties praplėtimas, kai kalbame apie klimato politiką ir taip pat geresnis informacijos teikimas, geresnis informacijos ir duomenų lyginimo variantas. Taigi iš tiesų tai būtų kaip ir partnerių priežiūros mechanizmas, kuris iš tiesų yra labai geras ir vienas geras pavyzdys, kur galime pasi, pasitelkti patirties yra inovacijų sritis. Aš esu atliekų paketo e, pranešimo autoris ir aš siūlau keistis pačia geriausia, pažangiausia praktika. Aš manau, kad daug, daug ką galime padaryti mokydamiesi vieni iš kitų ir galime kur kas tuo met greičiau ir geriau gyventi teisės aktus. Priežiūros priemonė, peržiūros priemonė, aplinkosaugos teisės aktų peržiūros priemonė leistų kur kas geriau atsižvelgti į nevyriausybinio organizacijų visuomenės nuomonę. Ir šios priemonės tikslas yra sustiprinti potencialių veikėjų vaidmenį ir vietos regioninės valdžios institucijos šiuo atveju vaidina labai svarbu vaidmenį. Tačiau klausimas dėl teisės aktų įgyvendinimo, aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo irgi turi būti nuolatos keliamas taryboje. Taigi, aš tikrai labai nesu patenkintas rezoliucijos projektu, nes jame siunčiamas labai iškus signalas. Dėkuoju liberalų frakcijos vardu, ponas Gerbrandė. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad Dauguma dalykų jau buvo išsakyti, tai neturėsiu ką daug naujo pridurti. Gal tik kelios pastabos dėl šios naujos priemonės būtinumo. Man atrodo, kad labai sumanu buvo iš komisijos pusės pagalvoti apie dar vieną, nu, kiek kitokią gal metodiką ir jos įtraukimą prieš kitą peržiūrą. Ir man atrodo, praėjusį mėnesį, o taip pat ir Liepos pabaigoje, kai Teisingumo teismas Lenkiai pavedė Belovicijos miškuose nutraukti medžių kirtimą. Kas beje nebuvo ir padaryta, ką nebuvo atsižvelgta, matyti, kad būtina imtis teisinių priemonių, bet ne visada gal pačios veiksmingiausios jos yra. Tai panašu, kad, kad dabar pasirinktas kelias yra būtinas. Ir čia reikia kai kurių kriterijų paisyti. Nes ankstesnė tvarka buvo grįsta tiesiog valstybių narių norų ir valia, ką nors daryti. Ir, ir jeigu jos to nenori, tai ir priemonės nebus veiksmingos. Tad ir komisija ir valstybės narės turėtų pagalvoti apie tai, ar yra tikrai pasiryžusios perimti naują metodiką. Kitas aspektas yra skaidrumas. Galima labai lengvai už uždarų durų slepiantis taraną daryti ar spręsti skelbti ataskaitas apie veiksmingumą naujojo metodo. Pats skaidrumas yra būtinas ir visuomenė turi žinoti, kokį poveikį darys šis naujas požiūris ir kokios naudos duos. Taigi pagalvokime ir apie tokius nu, dalykus. Ačiū. Daugiau šešėlinių pranešėjų salėje nėra, tačiau pasisakyti e, žodžio paprašė ponia Kadmba. Prašau. Dėkoju. Aš ad hoc vieną pastabą norėjau pareikšti, išklausiusi pono Jan Gerbrandi pastabas. Man atrodo, galvojant apie gyvendinimą aplinkosaugos srities teisės aktų, Pirmiausia, kelti klausimą dėl to, kodėl tas ar anas būtų daroma. Man regis, piliečiams susidaro įspūdis, kad e, gal ūkio subjektai ar, ar, ar pramonės sektoriai vairūs yra tiesiog šantažuojami Bruselio, kad yra primetamos įvairios taisyklės, bet per mažai klausimą, kodėl mes tą darome, kodėl norime mažinti emisijas. Ne dėl to, kad e, perzintume pramonės subjektus, e, tiesiog matome labai svarbu tikslą prieš akis mažinti įvairių susirgymų skaičių, kad nereikėtų labai daug pinigų išleisti lygų gydimui, bet geriau skirti juos prevencijai, taip visada sutaupysime. Ir nėra kol kas duomenų apie tai, pavyzdžiui, kiek ar, ar nekalbam apie tai, kiek kainuoja įrengti naują vandens valymo e, įrenginį kur nors mieste, bet labiau ka, kreipiama kalba į visai kitus dalykus, o kai tai palyginti, kiek kas kainuoja ilguoju laikotarpiu, pamatai, viso to naudą. Taigi diskusija su visuomenė turi vykti ir ne vien tik tai galvojant apie 2019 metus, apie rinkimus, bet ir apskritai apie pridėtinę vertę jos suvokimą visuomenės akise mm, Europos Sąjungos. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Pone Daly. Um, like just... Dėkoju pirmininkė. Porą pastebėjimų trumpai išklausus diskusiją. Viena mintis susijusi su komisija. Ji turėtų teikti informaciją apie tai, kaip valstybės narės taikė aplinkosaugos ir ties teisės aktus, kol kas tų duomenų mažai, pavyzdžiui, su klimato kaita, kas susiję, nėra stebima ir analizuojama e, energetikos efektyvumas, cheminių medžiagų įvairius įvairių naudojamas e, poveikis transportui, žemės ūkio e, veiklai ir panašiai. Todėl turime susidaryti gal platesnį vaizdą apie tai, kas, kas vyksta. Ne vien tik kreipti dėmesį į tokią labai siaurą sritį. Ir apskritai problemą, kokią išvelgčiau, kad daugeliu atveju tai būna teisiškai saistomos priemonės, taisyklės atspindėtos teisės aktuose, tačiau dažnai yra ir paprastos tiesiog komisijos rekomendacijos. O matyt, kad patikimimo prasme tai yra visiškai skirtingi e, dalykai, teisiškai pareigojanti priemonė ir, ir neįpareigojanti teisiškai priemonė. E, Panašu, kad, kad komisija dažnai kalbėdama apie labai didelius ir svarbius dalykus, nebūtinai imasi tokių gal mažesnių, iš pirmo žvilgsnio mažiau svarbių dalykų, bet visgi labai reikšmingų. Todėl į, į visą tai reikėtų pažvelgti nuodugniau ir pasverti, ar tikrai pasiekiama yra ta nauda, kurios tikimasi. Koju, aš irgi norėčiau pasakyti, kad sutinku asmeniškai su visais, kurie pasisakė, kurie kalbėjo apie tai, kad reikia daug pamokymų, tas tiesa. Ir norėčiau išduoti klausimą komisijai, kokių sankcijų prireikus gali būti taikoma valstybėms narėms, kurios susiduria su struktūrinėmis, tarkim, problemomis aplinkosaugos srityje, kokių veiksmų galima imtis. Ir kalbant apie aplinkosaugos politiką, turime suprasti, kad gali kilti atitinkamų problemų vienoje ar kitoje šalyje ar jos teritorijoje. Ir dabar, jeigu daugiau norinčių pasakyti nėra, suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Čiopano Tordea, kuris yra direktorius komisijoje. Euh, bonjour et merci beaucoup, madame la présidente. Labadiena, ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad sudėgėte man žodį. Norėčiau taip pat padėkoti ir komiteto nariams už tai, kad jie pasisakė visų politinių frakcijų vardu, palankiai įvertino komisijos iniciatyvą ir tikiuosi, kad bus e, didelė balsų dauguma. Jis patvirtintas, buvo patvirtintas šį rytį balsavimo metu žodinis klausimas komisijai. Na, o dabar norėčiau perėti į anglų kalbą. Jums leidus. E, Noriu patikinti komiteto narius, jog komisijos sumanimas uh, slypintis už šios siūlymo, buvo kaip tik, kad reikia akcentuoti labiau įgyvendinimą esamų aplinkai saugoti skirtų nuostatų. Turime išsikėlę aiškius tikslus ir mes tikrai tampame rimčiau vertinami ir, ir piliečių akise, ir taip pat ir kitoms šalims aiškiai parodome, kad mes laikomės to, ką žadame, kad laikomės įvairių įsipareigojimų, kad matome, jog dėl to išloš ir ekonomika, ir, ir visi kiti. Tam ir yra šios aplinkos saugos taisyklės numatytos. Ir norime, kad politikos kryptis būtų formuojamos veiksmingai, kad būtų ir viešuomenė informuojama apie svarbiausius tikslus, apie aplinkosaugos taisyklių svarbą. Aišku, jos kai kurios yra labai sudėtingos ir sunku jas gal vykdyti, bet mūsų tikslai dėl jų poveikio yra aiškus. Tik tai gali kartais e, ir pasimesti kažkur. Tai turime šviesti apie tai, skleisti informaciją O tai darydami, teikdami šį pasiūlymą, dar norėjome kaip tik ir apimti įvairius sektorius, pažvelgti tas sąsajas tarp gamtos aplinkos saugojimo ir vandens kokybės, pavyzdžiui, tarp kitų sąveikų yra, pavyzdžiui, transporto politikos sąsajų ir, ir aplinkos aplinkos saugos e, nuostatų sąsojų tarpusavyje. Galima tų ryšių išvelgti labai daug kur. Aplinkos politika ir energetikai, pavyzdžiui, daro poveikį. Todėl reikia to visapusiško vaizdo situacijos ir tai turime aiškiai pateikti ir piliečiams. Dėl įgyvendinimo taip klausimai ganėtinai politiškai opus, jautrus, kartais nacionalinė valdžia ir regioninės mm, valdžios institucijos ir jų veiksmai ar požiūriai kertasi tarpusavyje, bet kai jau eina kalba apie vietos ir regioninį lygmenį, finansavimas ir priemonės turėtų būti. turėtų pasiekti jas būtent, kad įvairios taisyklės ar nuostatos būtų deramai gyvendinamos. Europinės būtent aplinkosaugai skirtos taisyklės ar teisės aktai. Visą tai turi pasiekti savivaldybių lygmenį. Kartais administraciniai pajėgumai irgi yra ganėtinai riboti ir gali turėti įtakos. Į tuos dalykus norėjom atkreipti dėmesį. Be abejo, nesumažinant pačių įgaliojimų, kuriuos turi komisija. Kaip starčių sergėtoje mes stebime, kontroliuojame, kaip vyksta gyvenimo procesas. Ir, ir visiškai nereiškia, kad komisija dėl kai kurių priimamų sprendimų tampa mažiau įgaliota spręsti ar ką nors daryti. Ne, mes kaip tik norime pasiūsti signalą valstybėms narėms, kad žvelgiame į tą visapusiškesnį vaizdą, matome jį ir Galbūt tai gali užtrukti keletą metų ir mes keičiame ne tik tai taisyklės, e, tai nėra tikslas pats savaimės. savaime. Mes ma, norime pasiekti taip didesnės naudos, mažinti taršą, pavyzdžiui, kitaip e, tvarkyti atlieka, atliekas. Tas gali užtrukti net keletą metų pakeisti tą tvarką, tačiau valstybės narės turi aiškiai suprasti, kad e, problemų gali būti čia kilti ir norime apie tai įspėti dar užtektinai anksti jas. Rezoliucijoje pasakyta aiškiai tai, ką norėjote jūs pasakyti, tai mus pasiekė ir taip pat ir parlamento narių, komiteto narių pasisakymai šiandien. Žinome, kur yra tos spragos, viską įdėmiai išklausome ir žymimės ir darome viską, kas yra mūsų rankose, kad tie duomenys būtų renkami, kad mes matytumėm visą bendrą situaciją, jos vaizdą ir galvotume apie tai, kaip toliau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Taigi duomenų palyginamumas tikrai labai svarbus aspektas. Jeigu pažvelgsite e, į statistinius duomenis turimus apie tam tikras šalis, matysite, kad yra labai didelių regioninių skirtumų, bet mes čia tikrai jokių grožio konkursų nerengiame, nelyginame vienos šalies su kita. Bet tik norime, pavyzdžiui, A, B ar C valstybei nariai parodyti, kaip jie atrodo visų kitų valstybių narių kontekste tame bendrame paveiksle. Čia mes tikrai jokios konkurencijos tarpusavio nenorime skatinti, bet tik pateikti gilesnę analizę, kad būtų taip pat skatinama keistis ir geria, gerąją praktiką tarpusavyje. Kiekviename puslapyje matote konkrečiai šaliai skirtame, kad pabrėžiame, ar, ar kiekvienam, kiekvienai sričiai skirtame, pabrėžiame, įvardėme aiškiai, kuriuose valstybėse narėse e, sekasi tas ir tvarkyti labai gerai, o kur yra pačios didžiausios spragos. Ir taip pat tarpusavio e, įvairius vertinimus skatiname, rengiame tarp valstybių narių, kad būtų galima kolegiškai visą tai pažvelgti. Ir tokią priemonę, tokio vertinimo priemonę labai skatiname įgyvendinti. O taryba jau teigiamai įvertino tai, ką siūlome, Todėl šį rudenį ir kitą pavasarį būtinai tęsime šią veiklą. Ir dar vienas svarbus elementas e, per dvišalius susitikimus su valstybėmis narėmis e, mūsų išsakytas buvo, kad reikia kalbėti su ministerijų įvairių atstovais - transporto, e, ūkio, kitų sferų, su aplinkosaugos e, institucijomis, taip pat ir su verslo subjektais, ūkio subjektais. Norisi pasiekti įvairiausias įstaigas, institucijas ar subjektus valstybėse narėse ir šviesti juos apie tai, kad e, aplinkosauga labai svarbus aspektas ir yra susijęs su įvairiausiamis sferomis. Pavyzdžiui, Belgijoje labai mūsų teigiama patirtis, e, Vengrijos atveju iš, irgi su Čekija labai puikiai bendravome ir, ir atgarsiai yra tikrai pozityvus, tikimės ir iš kitų valstybių narių to sulaukti. Kad pavyzdžiui ir su Luksemburgas ar su Suomija būtų taip pat per artimiausius kelias mėnesius dar norėjau atsakyti jums, ponė pirmininkė, į klausimus, kuriuos pateikėte diskusijos pabaigoje dėl sankcijų. Sankcijos jau yra apibrieštos. Tos, kurios yra nustatytos teisės aktuose, kur kalbama apie aplinkosaugos teisės nuostatų pažydimą. Taigi komisija čia nenaudos pažydimų procedūros, remiantis e, tomis problemomis, kurios yra identifikuojamos įgyvendinant. Ir mes atsižvelgiame taipogi ir į tai, ką mes išsiaiškinome aplinkosaugos įgyvendinimo peržiūroje. Taigi, aš norėčiau pasakyti, kad mes jau esame numatę tą partnerių peržiūros sistemą, tai reiškia, kad valstybės narės padeda viena kitai tokiu būdu ir šį mėnesį, ateinantį mėnesį, rugsėjo mėnesį mes pritaikysime tai pirmąjį kartą. Thank, uh, for... Komisija norėtų komitetui padėkoti už jo paramą dėl siūlomų priemonių ir tarpusavę peržiūrų rengiamų ir būtumėm tikrai labai dėkingi Jums, jeigu įsitrauktumėte aktyviai e, į šį procesą ir savo rinkiminėse apygardose e, kalbėtumėtės apie tai su rinkėjais, e, skleistumėte tą informaciją, tada dar glaudžiau su Jumis bendradarbiautumėm bendro tikslo link, jeigu tik pat norėsite. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju komisijai už paaiškinimus, detalius paaiškinimus. Kągi, Norėčiau priminti svarbias datas dėl šio rezoliucijos pasiūlymo. Pirmiausia, pakeitimų patikimo terminas yra rugsėjo 6 diena 11 valanda. Balsuosime Envi komitete spalio 11 ar 12 dienomis, o plenarnėme posėdėje turėtumėme balsuoti lapkričio sesijos metu. Kitų klausimų nėra pagal darbo tvarkę, taigi baigiame šiandienos posėdį. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie išbuvo iki posėdžio pabaigos. Ir norėčiau priminti, kad susitiksime kitą savaitę, rugsėjo 7 dieną, 9 val. ryto. Dėkoju. Merci.